Przed dwoma tygodniami uczestniczyłem. kuri buvo nutraukta Liepos 16 dieną. Mėlyje kolegos, prieš porą savaičių dalyvavau um, šventėje, e, kuri buvo, uh, tai buvo tam tikras minėjimas, kuris išsiekiant pažymėti uh, karo pradžią, kuris uh, daugeliu metų suskaldė mūsų žemyną ir mes turime neužmiršti, kad ir karas ir apskritai bet koks smurtas į Europą visada gali sugrįžti. Šiais metais vyko ir kiti smurto proveržiai. Ispanijos Guardia Civil du pareigūnai savo tarnybos metu buvo nužudyti etos. Ir aš, mėlyje kolegos, norėčiau Jums pranešti, kad e, buvęs Europos parlamento narys iš Belgijos, e, ponas Vily, mirė E, gruodžio 10 dieną. Jam buvo 78 metai. Nuo 1968 iki 1994 metų dirbo šiame parlamente, o iki 1984 metų buvo e, vienos frakcijos pirmininkas. Ponas Christopher Prowl E, Britų atstovas e, Liepos 12 dieną taip pat e, mirė ponas Kristoferis, kuris vėliau buvo vadintas Lotu Kingsliu. Europos parlamente dirbo 80-ame dešimtmetyje. Jis taip pat užėmė ir Europos demokratų pirmininko pareigas iki 94, nuo 91 iki 94 metų. Prieš vėl pratesiant mūsų sesiją norėčiau paprašyti jūsų pagerbti šiuos žmonės tylos minutę. Dėkoju. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Państwo... Liepos 16 dienos protokolas buvo jums išdalintas. Ar turite kokiu nors pastabų? Taigi niekas neturite pastabų, taigi skelbiu šitą protokolą patvirtintų. Ponios ir ponai, Europos liaudės partija man pranešė žinę. Mm, pirmininkas atsiprašo, negalėsintis dalyvauti. O Belgijos institucijos e, man pranešė, kad Jean-Claude Marko buvo